parlamento pateiktus reikalavimus, galėsime greitai baigti darybas dėl dviejų teisės akto paketo, tačiau negalime taikstyti su tuo, kad taryba nustato taisyklės, o parlamentas turi prisitaiko. Ačiū, diskusijos baigtos, balsavimas bus rytoj 12 val. Dabar kitas darbuotojų punktas. Tai yra pana Palionė pranešimas dėl ekonominės pinigų sąjungos viešųjų finansų 11 ir 12 metais. Ir aš suteiksiu žodį keturioms minutėms ponui Palonė. Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, taip pat ir šešėliniams pranešėjams bei sekretoriato darbuotojams. Nes na, galima sakyti, kad buvo tam tikrų e, nuomonių įsiskyrimų, dėl ideologinių priežasčių, dėl įsitikinimų, nes e, mm, visi e, sutinka, kad susidariusi ekonominė situacija yra E, problematiška. Kol kas dar nesame išėję iš ekonominės krizės ir reikia atitinkamo atsako. Ekonominė krizė turėjo labai neigiamų pasiekmių, išbalansavo valstybių narių finansus, tuo pat metu atsirado didžiuliai atotrukiai tarp pačių valstybių narių. Nors šiais metais BVP e, didėja, tačiau vis dėlto e, situacija artimiausių laikų nepagerės ir ekonominė krizė virsta socialinė krizė. Pažiūrėkite, kokie yra nedarbo lygiai. Pavyzdžiui, šiuo metu nedarbo lygis siekia 11 procentų. Reikia nedelsiant imti veiksmų, kad e, Europos ekonomika pradėtų aukti. Nu, pritaikydama naujos valdysenos modelį, Europa pasiekė daug sėkmingų rezultatų. Pavyzdžiui, per šešių teisės aktų paketą e, pasiekėme labai gerų makroekonomikos e, rezultatų, sustabilizuota situacija, tačiau e, priemonių nepakanka. Reikia, kad e, įgyvendinamos reformos e, būtų įgyvendinamos sparčiau, taip pat, kad būtų įgyvendintas dviejų teisės aktų paketas. Reikia sukurti bankų e, sąjungą, kas užtikrintų stabilumą ir finansavimą ES. Taip pat reikia ieškoti kitų priemonių, kaip būtų galima spręsti ekonominės krizę, kad būtų galima sumažinti pastarosios poveikį realiai ES ekonomikai. Viešųjų finansų sutvarkymas tai yra tik tai vien pirmasis žingsnis ekonomikos augimo link. Reikia gerinti e, ekonomikos e, situaciją Europoje, kad e, susidariusi e, situacija kuo mažiau turėtų neigiamą poveikį visuomeniai ir įmonėms, visų pirma mažoms ir vidutinėms įmonėms. Todėl šiame pranešime yra kalbama apie valstybės išlaidų mažinimą kurios yra nereikalingos, reik, siekiant visų pirma sutaupyti lėšų ten srity, tose srityse, srityse, kurio, kur uh, leidžiamos valstybės lėšos yra panaudojamos neefektyviai. Tuo tarpu valstybės išlaidos uh, turėtų būti didinamos uh, tyrimų ir kitose E, srityse, kurios, kurios duotų e, teigiamų rezultatų. Toliau, e, konsolidavimas turi vykti mažinant neproduktyves, nerezultatyves valstybės išlaidas, o nedidinant mokesčius. Mokesčiai gali būti didinami tada, kai vien tik tai valstybės išlaidų pykti nepakanka. Kai kurios valstybės narės tiesiog bandydamos sumažinti valstybės skolą per trumpiausią laiką e, tiesiog e, padidino mokesčius. Tai nėra gerai. Mes norime, kad e, E, priemonės, kurios dabar yra pritaikytos, turėtų būti peržiūrėtos, kad nesukurtų per nelik didelio neigiamo pobūdžio. Taip pat, kalbant apie viešuosius e, e, finansus, turėtų būti įgyvendinamos struktūrinės reformos siekiant 20 metų strategijos tikslų. Reikia pagerinti situaciją darbo rinkoje, sumažinti darbui tenkančią naštą, paskatinti įmonių darbą, kad pastariosios galėtų E, vėl būti konkurencingos ir kurti darbo vietas. E, taupimas e, sumažino pajamas gaunamas namų ūkių, taip pat neigiamai paveikia ir įmonės. Tai nėra gerai. Ačiū. Ačiū pranešėjai, žodis teikiamas komisijos nariu. Ačiū, pana pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, noriu padėkoti pranešėjui, ponui Palonį ir ekonomikos ir pinigų politikos komitetui už šį svarbų pranešimą, to svarbių ekonomikos ir pinigų sąjungai metu. Suprantu, diskusijos dėl šio pranešimo buvo pakankamai gyvos ir jose atsispindėjo sudėtinga Europos padėtis krizės metu komisijos e, viešųjų finansų ataskaitos 11-12 metų apie tai taip pat kalbama. Rezoliucijos projekte daroma išvada, kad viešųjų finansų tvarumo užtikrinimas yra būtinas. Rezoliucija taip pat pabrėžiama ES pastangų svarba per pastarosius metus siekiant užtikrinti ekonomikos valdysena stipresnė. Komisija mano, kad fiskalinis konsolidavimas turi būti vykdomas atsižvelgiant į valstybių narių specifiką, tai yra skirtingai siekiant štikrinti e, tolygumą tiek išlaidų srityje, tiek ir nepažeisti piliečių socialinės apsaugos principų. Komisija apie tai kalba savo metinėje ūkio augimo apžvalgoje, kuri buvo paskelbta praėjusiu metu lapkričio mėnesį. Vertinamas pranešimą noriu e, Jūs informuoti, kad e, kai kurios priešimo nuostatos jau yra perkeltos į tikrovę. Komisija jau dabar rengia pakankamai senas rekomendacijas, atsižvelgdama į valstybių narių ypatumus, vertina eurozoną kaip, vientisą, kaip vieną regioną, <clears throat> taip pat siekia užtikrinti struktūrinę pusiausvyrą savo patikimuose valstybių narių būklės vertinimuose. Gerbiami parlamento nariai, per būsimosius mėnesius padėtis bus pakankamai sudėtinga, nes ekonomika vis dar jaučia krizės padarinius, <clears throat> tačiau jau Dabar matome stabilumo ženklų, grįžta pasitikėjimas finansų rinkomis ir jis didėja. Ta patvirtina ir tokių valstybių kaip Airija, Italija, Ispanija skolinimuose sąnaudų mažėjimas ES lygmenių, mes ėmėmės atitinkamų politinių veiksmų ir sprendimų, bei e, valstybėms narėms e, paramą tiek Europos centrinis bankas. Kalbant apie fiskalinį deficitą, jis buvo sumažintas nuo 6 procentų 2009-2010 metais iki maždaug 3 procentų praėjusiais metais ir fiskalinis deficitas turėtų pasiekti šiais metais maždaug 2 procentų lygį. Šie rezultatai taip pat buvo <clears throat> pasiekti gyvena šešių teisės aktų rinkinio e, nuostatas ir dedant kartu pastangas e, komisijai ir tarybai. Nepaisant to, kad šiuo metu pradžioje turime mažiau pagrindo pesimizmą, mes turime pasinaudoti pasiektais rezultatais ir toliau vykdyti e, ryštingai mūsų ekonomikos reformą. Būtent dėl šių priežasčių mes pasiūlėme sustiprinti, sukurti tikrą ekonomikos ir pinigų sąjungą, pa, patikėme atitinkamus pasiūlymus, gairias, e, kuriamis vadovaujantis ekonomikos ir pinigų sąjunga gali užtikrinti ekonomikos augimą ir padėti kurti naujas darbo vietas. Baigdamas noriu pasakyti, kad siekdami pažangos ir gyvendinant tą kelio gairių planą, dar kartą pasikartosiu, kad e, pritariu jūsų raginimui patvirtinti dar iki šiol nepatvirtintus teisės aktus, tokius kaip dviejų teisės aktų paketas. Ir šie galtiniai sprendimai priklausys nuo to, kaip jis dėl jų sugebės susitarti visos procese dalyvaujančios institucijos ir ypač Europos parlamentas, jo politinės frakcijos ir kiekvienas parlamento narys pirmininkė. Ačiū dabar frakcijos to, kalbės pirmasis ponas Karas, dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, ponios ir ponai. Pirmiausiai norėčiau dėl darbo tvarkės dar kai ką pasakyti mūsų. Jeigu visas šitas e, priemonės E, vertinsime rimtai, tai jūs, ponė komisijos narė, esate tikrai teisingas kandidatas, tinkamas kandidatas Eurozonos pirmininkavimui, taip pat Europos e, Sąjungoje atitinkamus klausimus galėtumėte kuruoti ir galėtumėm visi sustiprinti poziciją e, už valiutą atsakingo, už eurą atsakingo komisijos nario ir taip sustiprintumėm visą Europos Sąjungą. Ir kalba eina ne tik apie tai, kad reikia galvoti apie valstybių narių fiskalinę politiką ir ją iš naujo um, pritaikyti dabarties poreikiams. Bet eina kalba ir apie tai, kad reikia ir regioninių, ir vietos lygių um, kreipti dėmesį į tas pačias problemas. Aišku, mes pasiekėme daug, bet dar nepakankamai. Dabar turime gyvendinti tai, dėl ko jau susitarėme. Europos semestras, šešių priemonių teisės aktas, dviejų priemonių teisės aktas, fiskalinis paktas. Visa tai jau yra sukurta ir tuo siekiama e, tvaresnės, e, griežtesnės viešojo sektoriaus fiskalinės politikos kontrolės. Ir tą postumį kurį jau esame suteikę, turėtumėm tinkamai išnaudoti, kad įgyvendintume reikiamas reformas ir pasiektumėm uh, E, struktūrinių pokyčių viešajame sektoriuje ir jo biudžetuose. Visiškai netikslinga, kaip jau minėjau, vien tik tai kalbėti apie federalinį lygmenį valstybės, jeigu nėra visiškai kontrolės dėl regioninio ar vietos lygmens. Reikia turėti bendrą vaizdą apie situaciją biudžetinę ir reikia peržvelgti skaičius e, praėjusių keliarių metų, kad būtų aišku, ką reikia dabar daryti. Taigi pranešimas yra geras, bet vis dėlto reikia dar imtis ir tolimesnių žingsnių. Ačiū. Toliau pusantros minutės poniai Podimata. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė, tai, kad mes varstame pono Palonės pranešimą dėl viešųjų finansų būklės. Noriu priminti, kad šiandien taip pat dalyvavome svarbiose diskusijose su Austrijos kancleriu Feimanu dėl Europos ateities. Šioje diskusijoje buvo kalbama apie tai, kad jei norime, kad ES turėtų ateitį, privalome daugiau svarbesnį vaidmenį suteikti piliečiams, pagerinti demokratijos kokybę mažinti neligybę, stiprinti socialinę sanglaudą, socialinę apsaugą, taip pat daugiau dėmesio skirti aplinkos sauginiai politikai, ne vien kalbėti apie finansus ir imtis realių veiksmų šiose srityse, o ne tik apie jos kalbėti, mes turime vykdyti finansų politiką, kuri atsižvelgtų į aplinkosauginius aspektus, į piliečių socialinės teisės. E. Pirmininkė, kai kurios šalis, kurios vykdo atitinkamas reformas ir gyvendina pristaikymo programas, nesugeba užtikrinti atitinkamas pusiausvėros, apie kurią kalbame, tačiau ta pusiausvėra būtina tam, kad Europa užsitikrintų savo ateitį ir kad nereikėtų visą laiką grįžti prie pirminės diskusijos, kurioje būtų keliami klausimai apie Europos piliečių pasitikėjimą Europą. Ponai Tremoza ir Balselės dviem minutėms reikiamas žodis. Dear colleagues, dear commissioner, Gerbiami kolegai, kolegos, dėl valstybės viešųjų finansų ehm, tvarumo. Tai yra pats svarbiausias e, dabartinis e, tikslas ir mūsų e, frakcija laikosi nuomonės, kad valstybės išlaidų mažinimas yra geresnis nei mokesčių didinimas. Ehm, Taip pat galima daugiau surinkti biudžetinių pajamų, efektyviau kovojant su mokesčių vengimu arba su mokesčių sukčiavimu. E, yra puikių idėjų, kurias norėčiau įvardinti. Visų pirma, e, Šis parlamentas teigia, kad e, regionai nėra atsakingi už e, gaunamas pajamas. Tiesiog jie gauna e, pajamas iš centrinės valdžios ir todėl negali efektyviai dalyvauti konsolidavimo procese. Aš manau, kad galiausiai E, dėl tos priežasties e, regionai e, išleidžia daugiau lėšų nei reikėtų. Tokia yra susidariusi dabar situacija Ispanijoje. Antras dalykas. Vyriausybės turėtų peržiūrėti E, savo biurokratinį mechanizmą ir eliminuoti tas pozicijas, kurių nereikia. Ispanijoje, pavyzdžiui, egzistuoja e, švietimo, sveikatos ir kultūros ministrai, nors už šias rytis e, iš esmės yra atsakingos regioninės valdžios institucijos. Galiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų atliktą darbą. Ačiū. Ačiū ponui Tremosa, dabar žodis ponui Eichhaut iš Aliųjų frakcijos. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Palonė už puikų bendradarbiavimą, dirbant e, su šiuo pranešimu dėl viešųjų finansų ir tikiuosi, kad e, pranešimas susilauks e, paramos, kadangi situacija tikrai visiems yra aiški dėl viešo sektoriaus finansų. Turime juos pažvelgti rimtai, pagalvoti apie galimas e, reformas ir nereikėtų be abejo skirti finansavimo e, netvariems nenaudingiams projektams. 2013 metais ekonomikos augimas lėtės ir tai iš esmės yra susiję su griežta anksčiau vykdytas taupimo politika. To taip pat nereikėtų pamiršti. Taip pat reikėtų įvertinti ne tik taupimą, bet, taip, bet pasirūpinti ir investicijomis, kad e, ekonomika atsigautų. Aišku, tai neturėtų būti neveiksmingos investicijos, o investicijos, kurios sukuria tvarų ilgalaikį augimą. Ir dar klausimas komisijai. Komisijos narys Olirienė sakė, kad mes į daugelį aspektų jau atsižvelgėme ir kad iš esmės tik tęsiamas komisijos darbas pagal e, semestro priemonės. Tačiau man atrodo, kad yra visiškai kitaip, nes peržvelgus pranešimą juk akivaizdu, jog parlamentas reikalauja, kad e, m, apie mokesčius būtų visai, būtų visai kitaip kalbama ir galvojama apie e, taršą aplinkai, o ne naštą darbuotojams. Taigi, ką komisija galvoja apie tai, e, kaip ji reaguoja į mokesčių vengimą. Jau nekarta yra komisija kalbėjusi apie tai, kad reikėtų mažinti nereikalingas išlaidas, e, pavyzdžiui, gynybai skirtas. Ir pranešimas parodo, kad komisija nuėjo nepakankamai toli. Dar reikia tolimesnių investicijų. E, taip, komisija taip pat turi pasirūpinti tuo, kad nebebūtų vengiama mokesčių ES ir e, perkeliama mokesčių našta kitur bei mažinamos bereikalingos išlaidos, kaip kad pavyzdžiui gynybos sektoriuje. Ačiū. Ačiū toliau EKR frakcijos vardu, ponas Treičiakas. Tak tedy dobrý večer po druhé. E... Labas vakaras visiems jau antrą kartą šiandieną. Neretai kalbu kritiškai per plenarinius posėdžius. Ir dėl to ypatingai džiugu man dėl to, kad galiu pasakyti, jog pono Palonės pranešime išvelgiu ne vieną pagirtiną aspektą. Yra daug um, dalykų, kuriuos mes galėtumėm paremti ir tikrai galėčiau jūsų už tai pagirti. Ypač vertinu tai, kad ponas Palonė pabrėžia būtinybę reformuoti viešuosius finansus tam, kad administracinė našta mažėtų. Biurokratijos mažinimas yra labai svarbus dalykas ir tai turi būti pasakyta ir čia, Europos parlamente, kadangi Europos parlamentas iš tikrųjų ir pats sukuria daugybę biurokratinių kliūčių. Taigi reikėtų jūs pagirti, ponė Palonė, už tai, kad jūs, pavyzdžiui, siūlote e, tiesiog panaikinti nereikalingus valstybės administravimo e, lygmenis. Ir tai reikštų, kad nebūtų toliau švaistomi šioje srityje pinigai. Jūs taip pat reikalaujate priderinti kvalifikacijas prie darbo rinkos poreikių. Tai irgi teigiamas dalykas. Ir dar paminėčiau jūsų pastebėjimą dėl to, kad reikėtų mažinti mokesčių naštą darbuotojams ir siekti taupimo neveiksmingų šiuo metu daromų išlaidų srityje. Reikėtų taip pat dar užsiminti ir apie mokestinę konkurenciją, apie didesnį pasitikėjimą privačiomis įmonėmis, mažiau reguliavimo, tačiau tikiu, kad galėsime visi kartu dar tuos dalykus pataisyti. Ir labai džiaugiuosi, kad galėjau tikrai nemažai teigiamų dalykų pastebėti apie šį pranešimą. Ačiū ponui Steičiakui, toliau ponas Hendelis, prašau. Pirmininkė komisijos narė, mėly kolegos, priešingai nei kiti kolegos, perskaičiau šį pranešimą ir galiu konstatuoti, kad retais atvejais šiame parlamente taip smarkiai yra neigiama <clears throat> tikrovė. Aišku, turime kovoti su mokesčių vengimu, siek užtikrinti ekonominę pusiausvyrą, tačiau noriu pacituoti neproporcingai e, didelis dėmesys skiriamas atlyginimų, socialinių išmokų ir pensijų mažinimui. Taip pat e, atmetama TVF kritika ir e, jo prognozės e, susijusios su biudžeto drausmės stiprinimu, taip pat nepakankamai įvertinamas faktas, kad <clears throat> mokestinė konkurencija e, ES sukūrė įplaukų, o ne išlaidų problemas e, išrašydami didelės netinkamo vaistų dozes mes nesugebėsime šios lygos išgydyti. Pirmiausia, reikėtų padidinti pajamų bazę, įvesti mokesčius daugiau uždirbantiems ir turtingiams asmenims, nežeminti darbuotojų, taip pat apsaugoti valstybės narės nuo finansų rinkų išpolių, sudaryti geresnės sąlygas dirbantiems žmonėms ir prielaidas ekonomikos augimui. Taip pat turime užkirsti kelią skurdui senatvėje vietoj e, to, kad didintume pensinį amžių, taip pat turėtume aiškiai e, pabrėžti visuotinės svarbos paslaugų e, e, sritį, kurią reikia skirti daugiau dėmesio, apie tai šiame pranešime nieko nekalbama ir aš galiu aiškiai pasakyti, kad rengdami šios pranešimus arba tokio pobūdžio keliame grėsmę socialinio teisingumo ir vienodų gyvenimo sąlygų tikslams ES. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Ponas Talajanai, dviems minutėms teikiamas žodis. Dėkuoju, pirmininkė. Pone Palone, parengta, parengtas pranešimas ir, ir ten pateikti pasiūlymai, taip pat ir reali situacija valstybėse narėse parodo, kad žiname žengėme tinkamu keliu. Valstybės narės ėmėsi labai griežtų priemonių, kad būtų galima sumažinti e, perviršinį deficitą. Šiandieną ES e, turi priemonių, kad e, valstybės narės geriau tvarkytų valstybės e, e, finansus. Konkrečiai norėčiau pabrėžti, kad labai svarbus yra europinis semestras. Tai yra labai svarbi priemonė, kuri yra naudinga taip pat ir efektyvi. Solidarumas ES yra labai svarbus e, ekonominio atsigavimo ir biudžeto tvarkymo kontekste kai kuriuose valstybėse. E, mes matėme, kad kiekviena valstybė narė pati yra atsakinga už savo valstybės finansus ir tokios atsakomybės jos negali vengti. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad esu e, sunerimęs dėl to, kad šiuo metu tūkstančiai, e, šimtai tūkstančių žmonių patiria e, taupimo priemonių įti negatyves pasiekmes. E, tarptautinės įmonės, taip pat ir paprasti piliečiai šiuo metu vengia mokėti mokesčių būtent dėl to, kad susiduria su labai neįgiamomis taupimo priemonių pasiekmėmis. Ačiū, dabar žodis ponui Hanknok. Ačiū, pono pirmininkė, norėčiau teigiamai vertinti pranešėją atliktą darbą, šešėlinių pranešėjų darbą, su kuriais bendrabiavimas vyko labai konstruktyviai ir Galbūt e, tai vyko šiek tiek kitaip, nei jūs įsivaizduojate, ponio komisarė, bendrabiavimas atnešė vaisių, parlamentas dabar gali patvirtinti šį prašymą didelę balsų daugumą, o tai reikštų ženklę pažangą diskutuojant dėl biudžeto politikos pranešime, pateikiami atitinkami to lygus pasiūlymai, <clears throat> siekiant užkirsti kelią krizės padarytai žalai Europoje, pateikiami konkretūs pasiūlymai, kaip mažinti skolas ir skatinti ekonomikos augimą. Tai yra pragmatiškai žingsniai 2009 metų. Trys pagrindiniai aspektai verti dėmesio šiame pranešime. Pirmiausiai siekiama atgaivinti ekonomiką investuojant viešajam sektoriui bei siūloma nedestabilizuoti nacionalinių pensijų sistemų. Tai yra labai svarbu, siekiant užtikrinti biudžeto drausmę. Taip pat pranešime siūloma e, kalbėti apie įvairius e, būdus ir e, faktorius, kaip mažinti valstybių narių skolą. E, siekiant išvengti ekonomikos dar didesnio nuosmukio. Taip pat pranešime pareiškime parama finansų sektoriaus reformai, siekiant, kad ši reforma būtų toliau vykdoma politinė konsolizacija. TVF pripažino savo klaidas, susijusias su ankstesniais e, pasiūlymais ir todėl būtina dabar labiau atsižvelgti į Europos ekonominį ir socialinį tikrovį, imantis tolesnių žingsnių. Todėl e, reikėtų ir komisijai diskusijose su taryba to nepamiršti. Ačiū. Žodis teikiamas ponai Torvalds. Ačiū. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjui sveikinu jį su to, kad laikosi nuseklios pozicijos. Reikėtų prisiminti, kad geri laikai Europoje baigėsi 1973 metais tam, kad suvoktume dabartinių problemų esmę. Po to visi ieškojo kaltų ir laukė, kada tie seni geri laikai grįž. Tuo metu vyko tam tikras prekybinis karas kuomet buvo stebimi tarpusavio veiksmai tarp atskirų valstybių, po to buvo įvestas euras, tačiau dabartiniai sprendimai žalingi mums visiems, taip pat ir Europos piliečiams bei valstybėms narėms, kurios turi atitinkamų poreikių. Graikija kenčia nuo didelio masto nedarbo, ekonomika ir toliau smunka, sunku tą nuosmukį išmatuoti, jaunimo nedarbas siekia 56 procentus ir e, mes turime daugiau skolų nei e, galimybė jas gražinti. Ponas Vimbrins, teikiamas žodis. Ačiū pirmininkė. Aš sutinku su tuo, kas yra rašoma ponio Palonė pranešime. Noriu padėkoti jam už atliktą darbą. Yra padaryta puikiai analizė, kaip reikia administruoti valstybės e, išlaidas. Ir tikiuosi, kad mano e, na, apskrities valdžios institucijos į tai atkreips dėmesį. Aš manau, kad e, sudarius ekonominę krizę visos valdžios institucijos turi rimtai pagalvoti, kaip pagrysti vienų ar kitų dalykų finansavimą. Pavyzdžiui, kartais tikrai yra išvaistomi Tūkstančiai e, eurų e, kad būtų galima įsigyti, tarkim, vietos oro uostą. Taigi aš nežinau, ar e, gali valdžios institucijos e, pasiteisinti. E, nežinau, ar galima sakyti, kad e, tokio neefektyviai veikiančio oro uosto įsigijimas gali būti e, vadinamas efektyviu mokesčių mokėtojų e, naudojimu. Taigi valstybės išlaidos turėtų būti m, mm, investuojamos protingai į darbą darbo vietas ir į e, kitus atsiperkančius projektus. Dėkuoju. Toliau, ponia Kleva Kekuš. Ačiū, ponia pirmininkė. Finansų e, krizė, ekonominė krizė mus ištikusi jau pastarosius keliarius metus ir turėjo reikšmingo poveikio visoms valstybėms narėms. Taigi ES lyg paralyžiuota, galvojant apie socialinę, socialinį ir kitokio pobūdžio vystimasi. Ir Taip pat ir ateitis atrodo e, nelabai optimistiškai, nes e, nedarbas vis auga, skurdo lygis taip pat didėja. Taigi, turint omenyje tuos faktus, labai svarbu yra fiskalinę politiką priderinti prie susidariusio aplinkybių valstybėse narėse. Ir reikia e, skatinti ne tik taupimą kai kuriuose srityse, bet kaip tik siekti, kad ekonomika būtų atgaivinta, taigi reikia investicijų. Ir tas problemas reikia spręsti ir ES lygių. Iš tikrųjų, realybė turėtų tapti e, bendros atsakomybės už skolas prisėmimas. Ir tai turėtų būti visų priimamų mūsų sprendimų dėmesio centre, e, nes tik tai taip galėsime tinkamą atsižvelgti ateities iššūkius. Ir pranešimas visiškai teisingai tą ir pastebi. Iš tikrųjų, netgi beveik milijardas eurų yra prarandama kasmet ES dėl e, vengiamų sumokėti mokesčio ir dėl mokestinio sukčiavimo. Taigi reikėtų be abejo e, ir šią sritį, ir šią sritį atkreipti dėmesį valstybės narise ir taip pat ES. Ačiū. Toliau ponas Epping. Epnik. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau. Mm, pritarti tam, kas yra rašoma pranešime, reikalingos strategijos, kaip būtų galima konsoliduoti valstybės finansus. Konsolidavimas turėtų būti pagrystas e, valstybės išlaidų mažinimu, o ne mokesčių didinimu. E, konsolidavimas e, turi būti vykdomas su struktūrinėmis reformomis. Netgi Prancūzija deda žingsnius, kad reformuotų darbo rinką, tačiau reikia daugiau dėti pastangų. Norėčiau pasveikinti profsąjungą sąjungas, kurios vadina svarbu vaidmenį šiame procese. Deja, šiame e, pranešime yra ir silpnų e, dalykų, greičiausiai dėl to, kad buvo ieškoma kompromiso. E, kalbama apie makroekonomiką, mažai kalbama apie Europos jaunimo garantijų priemonę iš tiesų labai sunku pažadėti darbo vietas, kai jos dar neegzistuoja ne visada e, geri e, norai priveda prie gerų rezultatų, todėl balsuojant dėl šio pranešimo mano frakcija susilaikys. Pradame pasakymus pagal procedūrą, prašau žodžio. Pirmasis, pirmą kalbės ponė Gopels. Ačiū ponė pirmininkė. Pastarųjų metų įvykiai pranešime yra tinkamai įvertinami, ypač su krize susiję aspektai pritariu pranešimo nuostatoms, kad padėtis valstybėse narse yra skirtinga, todėl būtina prie jų pritaikyti ekonomikos skatinimo strategijas, parengti valstybių specifiką, orientuotas rekomendacijas, taip pat nepamiršti verslo interesų, kovojant su krize Pagrindinis atsakymas į kiekvienus klausimus yra konsolidavimas, tačiau vienio nepakanka siekiant ekonomiką atgaivinti. Labai svarbu paminėti mažesnius mokesčius darbui. Kai kurios valstybės jau gali pateikti gerų pavyzdžių. Pavyzdžiui, Vengrijos vyriausybė interpretuoja solidarumą daug platesnių mastų nei kai kurie kiti mes e, turime ne tik taikyti taupimo priemonės, įvairias ribojančias priemonės, tačiau e, taip pat įtraukti į kovą su krize verslą bei finansų struktūras. Ačiū už parinktą pranešimą. Ačiū žodis ponui Bankim. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos narė, noriu pritarti kolegoms ir padėkoti pranešėjui. Kalbant apie biudžetinės drausmės stiprinimą, tai yra vienas svarbiausių krizės suvaldymo aspektų, turime tačiau nepamiršti, kad nėra vieno recepto visoms ES šalims, jeigu žmogus serga širdies kraujagyslių lygomis, tai priklausomai nuo jo amžiaus yra išrašomi skirtingi vaistai. Todėl iki šiol taikytos griežtos TVF priemonės nepateisinus, jomis sėtų vilčių, taigi šis receptas ir šie vaistai neturėjo labai didelio teigiamo poveikio. Valstybės narės nebūtinai turėtų vadovautis TVF rekomendacijomis, kaip pavyzdžiui Vengrija. Kalbėti yra nutraukiama. Ačiū. Žodis poniai Zuper. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie sutingas diskusijas parlamente, reikia konstatuoti, kad klausimas yra pakankamai opus ir sudėtingas. konsolidavimo politikas e, turi skatinti e, ekonomiką, tam mano šalyje Portugalijoje skiriama daug dėmesio viešųjų finansų srityje, tačiau parlamento dauguma siekia platesnio masto tikslų. <clears throat> Siekiame sumažinti socialinės išmokas, reformuoti pensijų sistemą, sumažinti atlyginimus, o tai e, reikštų kad didėtų skurdas ir nedarbas, e, valstybinių įmonių privatizavimas, administracinės naštos mažinimas tam tikrų mastų, e, visuotinės svarbos paslaugų perdavimas privačiam sektoriui neturėtų būti naudingas visuomeniai. Taip siekiama paskatinti ekonomikos atsigavimą. Tačiau tokiu būdu dar tik, tai, tik dar labiau padidėtų socialinis chaosas ir kapitalistai turėtų daugiau naudos. Ponas Paška, ačiū už suteiktą žodį. Siūlymas dėl rezoliucijos viešųjų finansų srityje 2011-2012 metų atspindi didėjančias eurozonos ekonominės problemas siekiant atstatyti finansų sektoriaus stabilumą, būtina imtis įvairių priemonių, ypač reikia mažinti išlaidas, mažinti investicijų apimtis, mažinti viešojo administravimo sąnaudas, reformuoti, modernizuoti pensijų sistemas, siekiant užtikrinti jų finansinį tvarumą Antra vertus būtina patvirtinti priemonės, kuriomis būtų pagerintas mokesčių surinkimas, skatinamas verslo struktūros, didinamas užimtumas, reikia nustatyti paprastesnės taisyklės ir įmonių steigimosi tvarką, panaikinti įvairius reglamentuojančius įmonių veiklą barjerus ir kliūtis, tačiau turime nedėlsdami imtis veiksmų, kad e, piliečiai neturėtų mokėti kainos už būtinų reformų atidėliojimą. Dabar žodis teikiamas komisijos vicepirmininkui, pana Olirienai. Thank you. Thank you, madam. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, leiskite man dar kartą padėkoti už tikrai rimtą esminę diskusiją šiuo klausimu. Tai visiškai atitinka jo turinį ir svarbą, kadangi valstybių skolos didelis lygis tikrai bus arba jau yra um, ateityje labai reikšmingas dalykas, į kurį turėsime atsižvelgti. Ir iš tikrųjų tik pasakysiu dar kartą tai, kad uh, viešojo sektoriaus e, finansų padėtis iš tikrųjų gerėja po truputį ir pasitikėjimas e, vyriausybėmis mm. e, ir viešosiomis rinkomis dėl mūsų vykdomos ekonominės politikos taip pat auga. Tiesa, yra skirtumų tarp valstybių narių, dėl to komisija taiko diferencijuotą požiūrį į konsolidavimą atsižvelgdama į atitinkamus kiekvienai valstybei nariai kylančius iššūkius, bandant prisiderinti prie, naujos, prie naujų fiskalinių aplinkybių. Yra užsimenama apie fiskalinio daugiklio efektą ir kai kurie iš jūsų kalbėję taip pat minėjote tai bei neseniai atliktus Tartutinio valiutos fondo tyrimus tuo klausimu. Naujausias mm, pranešimas Oligero Branšato ir Danielio Ly buvo peržiūrėtas dar neseniai, gruodžio mėnesį. Tai aš tik pastebėsiu keletą dalykų susijusių su tuo. Mes sutinkame su TVF mintimi dėl to, kad fiskaliniai daugikliai iš tikrųjų turėtų būti pritaikomi smarkiau negu kad anksčiau, kuomet e, biudžetai susiduria su e, sunkumais ir sunku generuoti pajamas. Juos taip pat sutinkame su kitu pastebėjimu, kad tie daugikliai iš tikrųjų skiriasi priklausomai nuo šalies, nuo laiko momento ir ekonominės padėties. Išvelgiant iš šios perspektyvos, iš tikrųjų reikėtų kalbėti apie trejatą dalykų, kur TVF išvados ir komisijos požiūriai iš tikrųjų sutampa. Nors tai galbūt nebūtinai visada pastebima, karštai diskutuojant dėl e, ekonominių sprendimų priimamų. Pirmas dalykas yra tai, kad daugikliai yra susiję e, su ekonominiu augimu ir nereikėtų to painėti su ekonominio augimo paskatomis. Viskas priklauso nuo konkrečios situacijos šalyje ir neretai yra užsimenama apie 2010 metus, kalbant apie skalį daugiklį, kuomet daugelis šalių veikiau kreipia dėmesį į augimo skatinimo priemonės. Aišku, neretai priemonės yra vadinamos laikinomis ir turi trumpalaikio poveikio augimui, o rimtas konsolidavimas biudžeto reiškia jau sudėtingesnės priemonės ir to nereikėtų nuvertinti. Antra, fiskaliniai daugikliai taip pat turi įtakos ir monetarniai pusė ekonominio augimo. Nes atvirkštinis konsolidavimuose procesas nebūtinai reikštų, kad, pavyzdžiui, augimas būtų didesnis. Tas ypač, tai ypač pasakytina apie šalis, kurios turi mm, geresnę prieigą prie rinkų. Čia trūkstamas e, biudžeto konsolidavimas iš tikrųjų būtų reiškęs labai rimtas e, pasiekmes e, toms šalims. Ir autoriai savo pranešime taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad reikėtų e, atsargiai vertinti vykdomą fiskalinę politiką krizės akivaizdoje. Pavyzdžiui, prisiminkime Italiją 2011 metų rudenį, rugsėjo, spalio, lapčio mėnesiais. Jeigu Italija, turint galvoje jos tuometinę padėtį, ir kvestionuojame fiskalinį stabilumą, jau tada būtų numačiusi tai tokius rimtus tikslus, tai būtų turėję įtakos jos skolinimosi palūkanų normai, kuri jau ir tai buvo labai aukšta tuo metu. Taigi būtų galėję kilti rimtų grėsmių finansiniam šalies stabilumui. Taigi viskas priklauso nuo laiko, nuo aplinkybių susidariusių ir negalima vienos bendros taisyklės pritaikyti visiems atvejams, kalbant apie fiskalinės politikos vykdymą. Ir paskutinė mano pastaba apie tai, kad yra empirinių duomenų, paremtų rimtais moksliniais tyrimais, dėl to, jog viešojo sektoriaus skola e, auga vis e, e spar, sparčiau pasiekusi tam tikrą lygį. Ir iš tiesų reikia pripažinti tą faktą, kad daugelį narių tas skolos lygis yra per didelis. Ir tai, aišku, turi įtakos taip pat ir augimo spartai. Nuo maždaug 60 procentų BVP skolos lygis ES buvo toks iki krizės prieš penkerius metus, dabar išaugo iki 90 procentų šis rodiklis arba išauks iki kitų metų. Ir plačiai pripažįstama tai, kad kuomet virš 90 procentų pakyla valstybės skolos lygis, yra kur nors tarp 90 ir 100 procentų, tai būtinai turės poveikį ekonomikos dinamikai ir netgi keliariems metams pristabdys augimą. Būtent dėl to fiskalinė politika, rimtai apgalvota fiskalinė politika ir toliau išlieka labai svarbi. Europos Sąjungai. Ir buvo daug diskusijų dar ir apie tai, ar reikėtų galvoti apie nominalius tikslus, ar veikiau apie strateginės, struktūrinės reformas. Aš pristatydamas savo baigiamosius žodžius dar sakiau, kad viskas priklauso nuo valstybių narių padėties individualios ir būtent nuo to priklauso ir priemonės fiskalinio konsolidavimo srityje. Mes stengiamės atsižvelgti į vidutinio laikotarpio tikslą ir prie to deriname struktūrinės e, priemonės, kurias bandome gyvendinti būtent per vidutinio laikotarpio mm, perspektyvą. jeigu augimas kinta nenumatyta kryptimi, mes suteikiame valstybei nariai laiko ir būdų susidoroti su susidariusią padėtimi, jeigu tik ji rimtai galvoja apie fiskalinį stabilumą. Praėjusiais metais, aišku, tas pasakytina buvo ir aktualu itin Graikijai, Ispanijai ir Portugalijai. Taigi nepamirškime to, kad mūsų valstybių skolos lygis yra tikrai labai smarkiai išaugęs ir turime dabar labai nuosekliai dirbti fiskalinio konsolidavimo viešame sektoriui link. Ir tai pastarnaus taip pat ir ekonomikos augimui bei darbo vietų kūrimui Europoje. Ačiū komisijos nariui. Ir dabar žodis e, Alfredo Palonė pranešėjai. Grazie, prezidentė. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pasisakė diskusijose. Taip pat norėčiau dar kartą padėkoti šešėliniams pranešėjams, taip pat ir kitiems kolegams, kurie šiandien pasisakė. Klausimas yra labai įdomus. Na, mano pateiktame pranešime pateiktas toks ypatingas požiūris kuris na, negali būti šimtų procentų teisingas. Aš išklausiau tai, ką pasakė kolegos e, kurie taip pat pateikė įvairių pasiūlymų. Aš juos kaip ir mm, sakiau, kad man jie yra primtini, buvo parengti kompromisai. Ir kaip pasakė komisaras, negalima užmigti ant laurų, nes ekonominė krizė nesibaigė. Uh, Na, išgirdome ir tam tikrų kritinių pastabų, e, kad ne visada pasirinkti vaistai buvo naudingi e, lygai ir kartais netgi buvo blogesni už pačią lygą. Taigi iš dalies noriu pritarti komisarui Renė. E, pranešime yra rašoma, kad fiskalinis konsolidavimas yra vis dar atviras klausimas. Ir e, Mano manimu, diskusijos turi tęstis. Niekas nežino, kaip, kokia galėtų būti e, panacėja šiai problemai. E, į diskusijas turėtų būti įtrauktos e, ir akademinis pasaulis, kad būtų galima na, rasti tinkamiausią sprendimą. Ir Sutinku su komisaru, kad nėra vieno sprendimo, kuris būtų tinkamas visoms valstybėms. E, reikia ieškoti sprendimo atsižvelgiant į skirtingas situacijas valstybėse. Buvo kalbama apie Europos pietuose esančias šalis - Italiją, Ispaniją ir Portugaliją, tačiau juose šalyse situacija yra visiškai e, skirtinga. Taigi aš laikausi nuomonės, kad svarbiausia problema, apie kurią mes turime kalbėti, yra štai kas konsolidavimas ir augimas. Vienu metu mes turime kalbėti apie augimą, tuo pat metu vykdydami fiskalinį konsolidavimą. Jeigu nekalbėsime apie augimą, tada kalbėdami tik tai apie mokesčius, konsolidavimą, e, fiskalinį e, konsolidavimą, atsiras toks užburtas e, ratas nes kalbėsime tik tai apie didėjančius valstybės finansus, išlaidas ir E, ekonominę recesiją. Taigi atsiribokime nuo ideologinių klausimų ir kaip e, teisingai pasakė e, vienas kolega, kad reikėtų taip pat atkreipti dėmesį į piliečių interesus. Ačiū diskusijų šio klausimu. Paiktas, balsuosime dėl pono Polonės pranešimo rytoj 12 val. Toliau darbo atvarkėje yra numatytas klausimas, į kurį atsakoma žodžiu dėl valstybės pagalbos modernizavimo. Pirmiausiai steigsiu žodį klausimo autoriui, ponui Sančias Presėdo. señora presidenta quisiera